Okay, friends, uh, welcome. Kągi, mėly draugai. Um, we are not that... Netiek daug mūsų, matau, salėje, vos keletą narių. Taigi, kitas mūsų posėdis, bendras posėdis su užimtumo komitetu vyks Liepos 12 dieną ir tada bus pranešimas patvirtintas. Turiu galvoje tą pranešimą, kurį šiandien aptarsime. O dabar, manau, galime iš karto pereiti prie ketvirtojo mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra darbo rinkos sąlygų palankių derinti profesinį ir šeimininį gyvenimą kūrimas. Ir pirmiausiai suteiksiu žodį Vilijai Blinkevičiūtei, kuri yra socialdemokratų frakcijos pranešėja. Prašom. Ačiū pirmininkė. E, pirmiausia, aš e, dėkoju už mūsų e, bendrą darbą pranešėjai poniai Ždanokai, taip pat abiejų komitetų šešėliniams pranešėjams E, ir visiems e, kolegoms už pateiktus pakeitimus. E, kaip matyti iš pakeitimų, mes visi sutarėme, kad ES demografinė padėtis tikrai yra sudėtinga ir kad mums reikia rasti sprendimus tam, kad galėtumėm skatinti gimstamumą. Taip pat suprantam, kad būtina užtikrinti ir vaikų, ir priklausomų E, asmenų priežiūrą, ar tai būtų vyresni žmonės, ar neįgalus šeimos nariai. Ir tuo pačiu, kad labai svarbu suderinti asmeninį gyvenimą ir darbą, bei užtikrinti teisingą priežiūros pareigų pasidalymą tarp moterų ir vyrų. E, iš tikrųjų praneš, e, pakeitimų gauta e, nemažai, tačiau įvairios frakcijos e, siūlo tai siekti, siekti E, šiek tiek skirtingom priemonėm. Tai yra vieni labiau yra už teisinės priemonės, kiti už neteisinės priemonės. Todėl, e, žinoma, mes ieškosim bendrų e, kompromisų ir todėl tikiu, kad rasim tos kompromisus, nes mūsų tiesiog tikslai sutampa. Atsižvelgiant į tai, kad komisarės ir Jurova, ir Taisen bei komisijos atstovai E, mūsų komitetų metu jau kelis kartus patvirtino, kad komisija ketina šių metų pabaigoje pateikti tiek teisinių, tiek neteisinių priemonių e, paketą e, dėl darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimo. Taigi mes irgi mūsų abiejose komitetuose bandysime ieškoti bendrų kompromisų, apjungiant tiek teisinės, tiek neteisinės priemonės. Aš e, iš tikrųjų labai pritariu tam ir džiaugiuosi, kad sulaukėm pakeitimų e, dėl e, tėvystės atostogų, kurios turėtų būti pilnai apmokamos. Nes tik taip mes galim paskatinti tėvus, šiuo atveju vyrus, imti tėvystės atostogas E, ir kartu užtikrinti teisingą šeimos pareigų pasiskirstimą tarp e, vyro ir moters. O būtent tai ir padės įgyvendinti mums e, lyčių lygybę darbo rinkoje ir paskatins moteris būti aktyvesnėms savo profesinėje veikloje. Kalbant apie neteisinės priemonės, matau, kad visi sutarėme, kad valstybės narės turi kuo efektyviau įgyvendinti Barcelonos tikslus, tai yra gerinti galimybės naudotis kokybiškom, visiems prieinamom ir įperkamom vaikų priežiūros paslaugom, paslaugom. Tai yra steigti ir e, gerinti kokybę, steigti vaikų darželius, iki mokyklinio ūkdymo e, įstaigas. Iš tikrųjų, nemažai kolegų pateikė ir pakeitimų, kad e, ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas vaikų e, su negale priežiūrai. E, įvertinus faktą, kad mūsų visuomenė senėja ir tuo pačiu ilgėja gyvenimo trukmė, e, kolegos pateikė iš tikrųjų gerų pakeitimų dėl vyresnio amžiaus žmonių priežiūros, dėl investicijų į ilgalaikę priežiūrą, kuri turi būti irgi visiems ir prieinama, ir įperkama. E, taip pat pateikti pakeitimai kuriems tikrai pritariu, kad būtų sureguliuotos prižiūrinčių asmenų atostogos. E, daugelis kolegų akcentavo, kad moteris vis dar per mažai dalyvauja darbo rinkoje, su kuo mes tikrai pilnai sutinkame, e, nes būtent šiame pranešime mes ir raginame komisiją ir valstybės narės suteikti visas reikalingas sąlygas moteriams grįžti į darbo rinką taip pat suteikti vyrams e, visas sąlygas dalintis priežiūros pareigom su moterim, e, kad moteris tokiom pačiom sąlygom kaip ir vyrai galėtų dalyvauti ir būti aktyvus savo profesinėme gyvenime. E, na ir pabaiga aš tikrai noriu pabrėžti, kad norint suderinti darbą asmenį šeimos gyvenimą nėra vieno visiems tinkamo sprendimo. Ir kad kiekvienam reikia žmogui ieškoti tinkamos pusiausvyros, siekiant patenkinti ir profesinius, ir asmeninius, ir e, šeimos poreikius. Tačiau tų sprendimų mes iš tikrųjų turime ieškoti bendrai tiek ES, tiek valstybių narių e, lygmenių. Taip pat ir darbdaviai turi savo darbo vietoje suteikti lankstesnės sąlygas ir palankesnės sąlygas ir draugiškesnės e, sąlygas žmonėm derint darbą ir šeimą. E, Kita savaitė yra numatyti du susitikimai su abiejų komitetų šešėliniais pranešėjais, tai yra antradienį ir ketvirtadienį, per kuriuos aš tikiuosi mes rasime pačius geriausius sprendimus. Kadangi aš esu pranešėja nuo FAM komiteto, tai daugiau akcentavausi į tą e, e, atsakomybės rytį, kuri tenka moterų teisų ir lyčių lygybės komitetui, o, o, o mano kolegė Tatjana Ždanoka uh, dabar tikiuosi pristatys e, e, tą e, dalį, kuri liečia užimtumo ir socialinių reikalų komiteto atsakomybę. Ačiū. Madam Zanoka, the floor is yours. Ačiū. Ačiū, prašau žodis dabar jums, ponė Ždanuka. Ačiū pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti E, Vilijai Blinkievičiūtei, mano e, bendra autoriai pranešimo, šešėliniams pranešėjams ir mūsų komandoms, padėjėjams, patarėjams. Mes visi labai konstruktyviai dirbom ir radome bendrus sprendimus. Nekartosiu to, ką jau Vilija pasakė, bet e, prieš pereidama prie konkrečių klausimų apie užimtumą, aš norėčiau išskirti problemą, kuri iškilo, kai e, gavome pakeitimų dėl e, pagrindinės bendrosios, atsiprašau, įžanginės mūsų pranešimo dalies, bet jie yra koncepcinė, nes e, yra susijusi su pavadinimo pasirinkimu taip pat, be kita ko. Aš e, negaliu visų 23 kalbų pavadinimų vertinti, bet e, tosmis kalbomis, kurias aš moku, e, įžvelgiau, kad pavadinimai yra keistai skambantis. Angliškai sakoma work-life balance. Angli, e, latviškai sakoma darbo ir privataus gyvenimo. Reikia grįžti tarsi iš latvių kalbos į anglų kalbą, kad suprastum visai, kas norime pasakyti. Vokiškai panaši problema egzistuoja, man atrodo, turbūt lietuviškai irgi. E, ir pirmiausia, kai mes kalbėjome apie bendrąją dalį, išvelgėme problemą, kad sakoma, kad e, e, profesinio, privataus ir šeimos gyvenimo suderinimas turi būti užtikrintas. Taip turėtų būti parašyta. Taigi, gavom pakeitimų. Tik du žodžiai belieka iš tų trijų įvardintų mano perskaitytam sakinį. Kai kurios politinės frakcijos nenori šeimos minėti, kitos e, frakcijos nenori, kad būtų minimas žodis privatus. Taigi, aš labai tikiuosi, kad mes e, rasime konsensusą ir išlaikysim tą diferenciaciją tarp šeimos gyvenimo, privataus gyvenimo. Bent jau mano supratimu, tie du dalykai yra skirtingi. Skirtingi žmogaus skirtingos žmogaus gyvenimo dalys. Ir mes negalim dalis, dalį to žmogaus tapatybės ar gyvenimo išbraukti, o kitą palikti. Taigi tokia problema egzistuoja, nes pakeitimų e, šiuo klausimu yra pateikta daug. Nuo pirmo iki šešto punktams yra pateikta daug pakeitimų. Ir aš labai norėčiau taip pat iš šešėlinių pranašėjų išgirsti, ką jie mano apie tuos pakeitimus. Aš nežinau, kaip tas turės būti daroma, bet mes turėtume pasitarti su vertėjais, kad būtų išvengta nesusipratimų šiuo klausimu. Taigi, Vis tik tai, manau, turime nepamiršti, kad nuomonės išsiskiria ir dėl teisėkūrinio pasiūlymo paties. Pirmiausia, tėvų atostogos, tiksliau tėvystės atostogos ir atitinkama direktyva Čia irgi matome skirtingų, kartais tarpusavėje prieštaraujančių nuomonių, ypač kai kalbama apie minimalės privalomas atostogas, neperkeliamas, apmokamas atostogas tėvams. Moterų teisų komitetas šiuo klausimu, kiek aš suprantu, dabar jau gavusi visus pakeitimus laikysi šiek tiek kitokios nuomonės, negu aš norėčiau. Aš norėčiau pasiūlyti, kad būtų subalansuotas tekstas ir būtų atsižvelgta į tai, kad vieno sprendimo negali būti visoms šeimoms ir e, visoms valstybėms narėms. Turim atsižvelgti į valstybių ir šeimų tradicijas. Negalime įvesti privalomo reikalavimo tokioje trapioje srityje kaip ši. Turiu galvoje šeimos gyvenimą ir atsakomybės šeimoje pasidalymą. Mes kaip užimtumo komitetas norėtumėm, kad būtų labiau akcentuojamas ne tik lyčių aspektas, bet ir e, globėjų reikalai Taip pat turėtumėm pakalbėti apie būtinybę sukurti e, globos atostogų direktyvą. Kai kurios valstybės narės šioje srityje yra labai smarkiai pažengusios į priekį, bet e, yra tokių, kuriuose nėra nieko padaryta ir globėjo darbas yra paliekamas tiesiog uh, privačiam sektoriui, juodai rinkai ir kitiems panašiems dalykams, kurie yra visiškai nereguliuojami. Ir dėl to nėra jokio socialinio sprendimo randama ir e, globėjai neturi jokios socialinės apsaugos. Taigi, aš norėčiau pirmiau išklausyti šešėlinių pranešėjų, manau, kad tai būtų geriau ir paskui galbūt uh, išvadas aš dar galėčiau padaryti ir galėčiau daugiau papasakoti apie tai, kaip tas problemas galima spręsti. Ačiū Ždanoka. Kalbant apie kalbinės problemas, turėsim turbūt grįžti prie tarnybų pasiūlymų, ir, o paskui tik tai apie tai padiskutuosim politiškai. Aš esu tikra, kad e, šiuo klausimu nuomonių yra labai daug nes jūsų pasirinkta formuluotė politikoje slepia didžiulį turinį. Bet šiame posėdėje mes to nenagrinėsime. Ir dabar aš perduosiu pirmininkavimą e, moterų teisų komiteto atstoviai. Prašom. E, muchas gracias. Labai ačiū, ponė Ulskog. Ir labas rytas visiems. Dabar pratesim diskusiją ir mes suteiksim žodį šešėliniams pranešėjams, kurie atstovaus skirtingoms e, frakcijoms. Jau išklausėme Ample ir FAM komitetų pranešėjų, bet aš norėčiau pabrėžti pavadinimo problemą. Nes nekalbinė čia problema. Čia mes kalbame apie privatų gyvenimą. Politiškai Europos parlamento nariai galbūt norės, kai kurie Europos parlamento nariai norės tą pakeisti ir aš juos galiu suprasti ir įvertinti. Tačiau politiškai supraskim, kad e, ta problema nėra kalbinė. Pavadinimas yra visiškai aiškus ir e, pranešimų, kuris rengiamas savo iniciatyvą, pavadinimai negali būti keičiami. Pirmininkų sueiga priima tokį pavadinimą ir jis negali būti keičiamas. Tai yra šeimos ir darbinio gyvenimo suderinimo klausimas. Suprantu, kad Europos parlamento nariai nori kalbėti apie šeimų reikalus ir jie turi teisę teikti pakeitimų, tačiau aš dar kartą noriu pabrėžti, kad pranešimo pavadinimas yra jau dabar nustatytas ir nebus pakeistas. užimtumo šešėlį, komiteto šešėlinė pranešėja iš APP e frakcijos, pranešėjas ponas Pliūra. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau pristatyti kolegos Krištof Hetchman nuomonę. Jis yra šešėlinis pranešėjas šio klausimu, bet negalėjo šiandien atvykti. Taigi, ponios ir ponai, šis pranešimas bei pateiktųjų pakeitimų mastas ir skaičius rodo, kad e, privataus ir darbinio gyvenimo tema yra labai svarbi. Todėl mes turėtumėm e, ieškoti holistinio, visapimančio požiūrio šioje srityje. Daug parlamentarų skiria dėmesio vaiko globos klausimui ir sakė, kad Vaiko globa turi būti dalyjimasi tarp tėvo ir motinos. Mano nuomonė, tai nepaprastai svarbu būtina užtikrinti sąlygas, kad abu tėvai galėtų pasinaudoti e, specialiomis atostogomis, tėvystės atostogomis. Taip pat labai svarbu užtikrinti kokybišką e, vaiko priežiūros iki mokyklinę e, pagalbą sukurti atitinkamas institucijas. Aš suprantu, kad kai kurios darbo sutartys, pavyzdžiui, nulinio valandų sutartys arba mažesnio atlyginimo sutartys, e, trukdo sukurti gerą e, profesinio ir šeiminio gyvenimo derinį. Ir kai kurie žmonės dėl to paprasčiausiai atidėlioja šeimos kūrimą. Į tokius dalykus negalime nekreipti dėmesio. Be kita ko ir dėl to, kad dabar mums iškyla didžiuliai demografiniai iššūkiai. Ir ES valstybėse gimstamumo um, mastas yra toks mažas. E, ši, profesinio ir šeiminio gyvenimo klausimo negalima priboti vaiko globa. Kiekvienas ES pilietis turi turėti gyvenimą, kuris susideda ne tik iš darbo, bet ir iš asmens, asmenybės plėtojimo, sporto, šeimos gyvenimo, socialinio gyvenimo, susitikimų su draugais. Ir šioje srityje mums visiems iškyla toks uždavinys, kad reikia įvertinti e, darbo laiko reglamentavimą pasverti lyčių e, lygybės darbo vietoje klausimą, darbo planavimo aspektus. Todėl šiame pranešime aš nenorėčiau, e, kad būtų suteltas dėmesys tik į mūsų paminėtas problemas. Aš manau, kad mes turėtumėm pasinaudoti ir kitomis galimybėmis. Turėtumėm išnaudoti galimybės, kurias mums suteikia naujosios technologijos skaitmeninio pasaulio galimybės, pavyzdžiui, da, nuotolinis darbas arba lankščios darbo valandos galėtų būti pasitelktos. Pateikta daug labai vertingų pakeitimų šiam pranešimui. Ir jie bus įtraukti į kai kuriuos kompromisinius pakeitimus. Tačiau, mano nuomonė, kai kurie iš jų yra nainama per daug toli. Norėčiau pabrėžti tai, kad nors Mes turime kelti toli siekiančius tikslus, turime išlikti atsargus ir nesukurti protekcionizmo. Negalime taikytis prie rinkos ir galvoti ir kištis į sritis, kurios priklauso valstybėms narėms. Dėl kai, teisės, dėl kai kurių klausimų teisės aktai jau yra sukurti. Ir mes dabar turėtume pasirūpinti, kad būtų rasti teisingi sprendimai ir kai kurie jau esantys teisės aktų sprendimai gali būti pasitelkti, kad nereikėtų kurti naujų teisės aktų. Aš manau, kad pranešimas toks, koks jis dabar yra parašytas, turėtų sulaukti parlamentarų paramos ir manau, kad galutinis variantas bus puikus. Ačiū. Uh, Dėkoju. Išvardinsiu kalbėtojus. Kolegiai liko gal pelč. Suteiksim žodį. Dėkoju. Man pasirodė, e, kad man kaip EPP frakcijos pranešėjai šešėliniai svarbu išdėstyti mūsų nuomonę E, remti pusiausvyrą tarp šeimos gyvenimo ir darbo mums yra prioritetas. Džiaugiuosi tuo, ką išgirdau iš pranešėjų, išklausiau jų poziciją ir manyčiau, kad mes visi šią temą turėtume reikšti panašią nuomonę. Būtina ieškoti bendrų kompromisų, manau, kad tai bus įmanoma, juolab, kad tema tikrai labai svarbi Mes pergyvename ekonominę krizę, kurią lydi demografinė krizė visoje Europos Sąjungoje. Tai štai kokia padėtis, su kuria turim tvarkytis. Aš būtent e, pati ir mano kolegos teikdami pakeitimus ir pabrėžim šiuos dalykus. Suteikti, sudaryti reikimas sąlygas darbo rinkoje, e, to, nes tos Pernelyg ilgos darbo valandos, ne, nesudarimas specialių sąlygų yra svarbiausios problemos e, tam, kad trūksta darnios dermės tarp šeiminio ir profesinio gyvenimo. Maničiau, kad yra iš tikrųjų laikas kalbėti ir apie tą kitą monetos pusę. O būtent tai, kad trūksta iki mokyklinės priežiūros įstaigų, trūksta vaikų darželių, lopšelių darželių, trūksta išteklių, uh, žmonėms, kad jie galėtų rasti savo individualius sprendimus. Esant tokioms aplinkybėms, tas amžinas konfliktas tarp darbinio ir šeiminio gyvenimo nuolatos tęsiasi. Laikas yra tas problemas įvardinti ir spręsti jas, priimant atitinkamus dokumentus. Pritariu EPP kolegai, kuris pasakė, kad svarbiausias tikslas yra ne priimti teisėkūros kokį nors dokumentą. Svarbu, kad egzistuojantis teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinti. O svarbu, kad taip pat būtų sprendžiamos problemų priežastis ir kad būtų tinkamai gyvendinami esami teisės aktai. Be abejo, bus visada kultūrinių ar mentaliteto skirtumų valstybėse narėse. Ir, ir šiaip ar taip, ne visų vienodai suvalgos tos pačios problemos, visiems vieno modelio pritaikyti turbūt neišeis. Reikės atsižvelgti į valstybių narių individualią poziciją atskirais klausimais. Turime turėtume nyšios faktus ir Turime neprimesti kažkokio modelio iš viršaus visiems vienu visai Europos Sąjungai, nes toks modelis bus nepriimtinas. Tikiuosi, kad kita e, antradienį, ketvirtadienį mes rasime sprendimus šešėlinių pranešėjų susitikimuose. Ir tikiuosi, kad bus išlaikytas proporcingumo principas ir kad bus įvertinti teis, nacionaliniai teisės aktų skirtumai. Mes galim suprasti, kad nacionalinių požiūrių gali būti laikomas, nacionalinių lygmenių tiksliau gali būti laikomasi kartais šiek tiek skirtingo požiūrių. Tačiau tikslai yra bendri ir tie bendri tikslai turi būti aiškiai įvardinti šiame pranešime. Kad viskas būtų aišku valstybėms narėms. Dėkoju. Dėkoju, poniai Galpelts. Dabar suteiksim žodį poniai Džentylė. Prašau. Dėkoju. Ačiū abiems pirmininkėms. Manau, kad šios diskusijos nepakaks, reikės tolesnių mąstymų ir diskusijų, nes požiūriai skirtingi ir yra pagristi kiekvienos valstybės narės individualią patirtimi. Kad dėl pateiktų pakeitimų, manau, kad buvo reikalinga ir toliau reikės dėti pastangas, kad būtų rasti kompromisai. Tačiau tie kompromisai turėtų atspindėti pranešėjų atliktą darbą. Noriu padėkoti abiems pranešėjoms taip pat. Taip pat pranešime turi atsispindėti tie svarbus dalykai, kuriuos norėjau pabrėžti abu du komitetai. Čia kalbama apie darbo, kokybiško darbo klausimą. Taip pat būtina, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos kad tas kūrybinis ir išminties kapitalas galėtų būti išlaisvintas ir panaudotas, įdarbinant žmonės kokybiškose darbės, darbo vietose, kur vyrauja inovacijos, kur e, gerai subalansuotas įmonėse šeimos ir privatus gyvenimas. Mes tikiuosi, tiksliau tikiuosi, kad visi iš mūsų nori tą darbą, tą svarbų darbą atlikti sėkmingai iki galo, kad moteris visose valstybėse narėse galėtų sulaukti to, ko, iš, ko tikisi. Uh, next on the list is Madame Višnievska, uh, Shadow Rapporteur for FAM. Pone Višnievska yra kita kalbėtoja ir šešėlinė pranešėja FAM komiteto vardu, bet jos regis nėra salėje. Tada Aldė šešėlim pranešėjai sutiksim žodį. Angelika Mlinar, jūs taip pat nėra. Pone Kūneva, iš GUE frakcijos. Aldė, we're here. Oh. Aldė pranešėja šešėlinė buvo salėje, regisi taip. Prašom, tai tuomet Aldė atstovai žodį šešėlį pranešėjai. Dėkoju. Aš esu EMPL komiteto narė ir pateikiau šiek tiek pakeitimų, kuriems pritarė mano kolegos iš FEM komitetų. Noriu padėkoti abiems pranešėjams už didžiulį atliktą darbą. Šiuo klausimu tikrai labai daug padirbėjo ir norėčiau pritarti tam, kas buvo ką tik pasakyta dėl pranešimo pavadinimo. Nors pirmininkų sueigoje tai buvo patvirtintas pavadinimas, bet mes juk norim susitarti dėl to, kad pavadinimas atspindės šeimos gyvenimo derinimą ir profesinio gyvenimo derinimą kad būtų derinimas tinkamai privatus ir profesinis gyvenimas. Ne visuose pavadinimuose, ne visom kalbom tai yra tinkamai atspindėta. Norėčiau pasakyti, kad uh, Aldė vardu pateikta daug pakeitimų temomis, kurios mums pasirodė labai svarbios. Pirmiausia, mes manome, jog yra būtina mūsų visuomenėje įvykdyti tam tikrą kultūrinį perversmą, kad keistųsi lyčių funkcijų suvokimas. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu, turint omeny tai, kad valstybėse narėse vyrauja labai skirtingi požiūriai į mūsų aptariamą temą. Kai kurios turi daug pažangesnį požiūrį negu kitos ir tuose šalise siūlomų paslaugų priežiūrai tinklas yra daug labiau išvystytas. Kai kuriosgi valstybės narės e, turi mažiau palankę padėtį. Ir dėl to kenčia žmonės, kenčia ypatingai moteris kai trūksta, pavyzdžiui, priežiūros paslaugų, kai trūksta, pavyzdžiui, finansinių paskatų, e, dirbti nepilną darbo dieną, sunku ką nors planuoti. Manau, kad turėtų būti pasiūlyta galimybė likti ilgiau namie, tam, kas prižiūri vaiką, bet tuomet darbo vietoje turėtų būti pasiūlyti, tam, kas grįžta į darbą, turėtų būti pasiūlytos tinkamos vaikų priežiūros paslaugos. Ir Mes manome, kad ne tik valstybės vaidmuo yra spręsti tas problemas, ne tik valstybė turėtų teikti tuos sprendimus tam, kad būtų priežiūros paslaugos geriau teikiamos, turėtų būti diskutuojama su socialiniais partneriais ir kitais suinteresuotais subjektais, kad tos problemos pajudėtų iš mirties taško. E, ir tai nėra vien tik teisėkuros dalykas, tai yra greičiau geros praktikos klausimas, nes, kaip jau sakiau, kai kuriuose valstybėse visa tai egzistuoja ir tuos sprendimus geros praktikos būtų galima pritaikyti prie šalies vienos ar kitos konkrečios situacijos. Iš tikrųjų, e, požiūris, požiūrio keitimas yra labai svarbus dalykas. Mes turime sudaryti sąlygas. Mes turime sudaryti sąlygas moterims e, jaustis lygiai vertėmis darbo rinkoje, nes priešingų atveju ir toliau jausis skriaudžiamos ir bus skriaudžiamos. Uh, moteris turi turėti tam tikras teisės darbo rinkoje. Dabar tų teisų yra mažiau negu jų turi vyrai. Kai dėl kito pranešimo, kurį rengiau aš, kur buvo kalbama, tai buvo direktyva dėl nediskriminavimo darbo vietoje. Ir iš tikrųjų, nieko keisto, kad kai kurie pakeitimai buvo panašus, kaip pateikti dabar. Nes mes turime pasiūsti labai aiškų signalą iš Europos parlamento visiems. Šiuo požiūriu galim pamatyti, kad būtina turėti duomenys, kurie būtų tarpusavį palygintini apie lyčių vaidmenį, apie jų situaciją skirtingose valstybėse. Nes apie tai būtina diskutuoti su visais suinteresuotais subjektais, su socialiniais partneriais ir dirbti šiuo klausimu, kad būtų galima taip pat įdėkti ir, pavyzdžiui, skundų teikimo ir nagrinėjimo mechanizmą, kad galėtų savo e, nusiskundimus išsakyti tie, kurie mano, kad jų teisės yra pažeistos. Europos komisijos požiūris į 2016 metų programą. Tiksliau, komisija yra parengus savo planą ir darbo e, bei privataus gyvenimo balansas yra apibūdinamas taip pat kaip vienas iš spręstiniausių klausimų. Na ir vienas iš svarbiausių dalykų, nors paminėtas ir vėliausiai, tai yra skaitmenizavimo plitimas. Visą tai padės uh, E, sudaryti slankstesnės darbo sąlygas. Taip, tai yra vienas iš ideologinių požiūrių. Kai kurie e, pakeitimai buvo teikti skirtingų politinių frakcijų. Jie ne visai galbūt nukreipti tą pačią kryptim, tačiau aš manau, kad vykstant diskusijom šešėlinių pranešėjų sustikimuose mes rasim kompromisus sprendimus ir tikėkime, kad jie bus palankus tiems, kuriem iš tikrųjų reikia tinkamo balanso užtikrinimo tarp privataus gyvenimo ir profesinės veiklos. To... Ačiū. Toliau ponia Kuneva. Kolegos. 464. Tiek turėtų būti pakeitimų. Faktiškai turėtų 761 būti pakeitimas, kurį teikia kiekvienas parlamento narys. Nes tema, kuri nagrinėjama pranešimuose, yra labai aktuali. Ji aktuali kiekvienam iš mūsų, nepriklausomai nuo to, kokia yra mūsų profesinė darbo sritis, kokiame komitete mes dirbame. Mes įmatome, kokie dideli skirtumai egzistuoja ne tik tai pačioje kiekvienoje valstybėje narėje, bet ir tarp valstybių narių, tarp jų politikų. Didžiuliai skirtumai e, matomi e, socialinės rytė reglamentuojančiuose teisės aktuose ir šiandieną todėl bandoma suderinti kai kurios dalykus, tokius kaip vyrų moterų lygybė ir tėvystės atostogos. Pone Ždanoka, pone e, Blinkevičiūtė atliko puikų darbą, daugelį aktualių klausimų iškėlė savo pranešimuose ir tikiu, kad mums pavyks patobulinti pranešimo turinį ir geriau sureguliuoti e, motinystės atostogas, tėvystės atostogas, jų derinimą ir įvairius aspektus. Manau, kad visi turėtume labai aktyviai dirbti, kad susitartume dėl kompromisų. Norėčiau priminti iš tai kokius skaičius. 8, 8, 8. Ar tai primena jums ką nors? 8, 8, 8. Aštuonios darbo valandos, aštuonios nedarbo valandos, aštuonios miego valandos. Gegužės pirmąją dieną buvo iškeltas toks šūkis. Panašiai kaip XIX amžiuje. Ir jis priminė mums, kad jau ne vieną šimtmetį egzistuoja tokie siekiai ir tikslai. Tikrai pranešėjas labai daug dirbo ir teisingai pastebėjo kad nesuderinamumas tarp asmeninio profesinio gyvenimo dažnai a, sukelia šeimoje nesutarimų. Žmonės gali puikiai dirbti darbo vietose, bet to nepakanka. Žmonės turi turėti galimybę dirbti lankščiai, prisiderinant prie besikeičiančių jų gyvenimo aplinkybių Kai kurie pakeitimai reiškia, kad reiks um, išbraukti atskiras dalis ir įrašyti naujas. Aš manau, mes visi turime nepamiršti, ko siekiame. Tai yra šeimos ir profesinio gyvenimo suderinamumas. Darbo valandos, trumpos darbo valandos daugeliu įmonių yra labiau išimtis negu kasdienybė. Kitas dalykas, kad žmonių bandymai išlikti darbo rinkoje labai dažnai jiems brangiai kainuoja. Aišku, nuotolinis darbas, dirbant tele, teledarbas ir kiti dalykai palengvina padėtį. Tačiau pati visuomenė turi keistis, turi būti keičiami įstatymai, kad mūsų darbuotojai galėtų laisviau elgtis ir kad jų nesuvaržytų darbdavių nustatytos taisyklės. Manau, kad gal vertėtų pagalvoti apie kitą savo iniciatyvą rengiamą pranešimą. Ir manau, kad abu komitetai turėtų nubrėžti tą kelią, kuriuo Europa galėtų žengti. Tai neturėtų būti taupimo priemonių variantas, leidžiantis trumpinti motinystės atostogas ir panašiai. Tai turėtų, nes toks kelias vestų į aklavitę. Tikiu, kad jeigu mes bendrai dirbsime, rengdami kompromisinius pasiūlymus, tikrai rasime būdų, kaip um, sustiprinti Europoje socialinį elementą. Labai ačiū poniai Kunevai. O dabar ponas Lopes, Pimenta Lopes, prašom. Dėkoju. Analizuotami tą pranešimą, norėtume pasakyti štai ką. Neįmanoma kvestionuoti profesinio ir privataus gyvenimo ir samprotauti apie tų, tų dalykų suderinimo ir samprotauti apie tai tik abstrakčiai. Turime nepamiršti priežasčių, dėl kurių kyla visa eilė problemų, kurios minimos pranešime. Tų problemų, kaip, pas, kaip mes jau ir sakiau, priežastys yra labai konkrečios ir aiškios. Jos yra susijusios su dešimtmečiais trukusią politiką, kurią įgyvendino Europos Sąjunga. Jos rezultatai šiandien yra akivaizdus. Išaugo skurdas, daugiau nei 120 milijonų ES piliečių gyvena vargiai virš skurdo ribos arba net žemiau skurdo ribos, vyrų ir moterų lygybė nebuvo įtvirtinta, išaugo darbo santykių derekuliavimo atveju, lygiai taip pat su darbo užmokesčiu, e, suprastėjo dirbančiųjų gyvenimo sąlygos. E, taip pat iškilo grėsmė tam, kas vadinama socialinio gerbo valstybė. Tai greunama daugelį valstybių narių. Tai turi neišvengiamų pasiekmių. Vis mažėja socialinės apsaugos tarnybų, socialinės, socialinių paslaugų. Um, atsisakoma tos apsaugos, kuri darbuotojams buvo reikalinga. Tai štai, kokios yra problemos ir kokios yra tų problemų priežastis. Prie to reikės dirbti. Dėl to mes rėmėmės 1919 metais išsakyta koncepcija, kuri buvo iškelta tarptautinės darbo organizacijos. Būtina tolygiai paskirstyti laiką pramogoms, polsi, darbui. E, tas skaičius 888 nėra iš piršto lauštas. Galim konstatuoti, kad dabar ir tai koncepcijai tų trijų aštuonetų iškilo pavojus. E, ji puolama iš visų pusių. Galime kalbėti kiek norim apie motinystės atostogas, apie būtinybę keisti demografinę tendenciją, bet kas iš tų kalbų, jeigu nespręsim tų problemų, dėl kurių kyla tos visos krizės. Būtent dėl to mes pateikėm pakeitimus, kurių tikslas viena vertus įvardinti yra problemų priežastis, kita vertus jų tikslas yra pagerinti ekonominio, socialinio ir darbo, ekonominio ir socialinio gyvenimo bei darbo sąlygas darbuotojams. Jie turi teisę turėti prieigą prie sporto, prie pramogų, prie kitų dalykų. Ir mes manome, kad darbo reguliavimas turėtų būti kitoks, turi būti uždirbamas atlyginimas, kuris žmogų leistų jaustis oriai, taip pat būtina gyventinti kolektyvinius susitarimus, kur turi būti įtraukti tokie mechanizmai, kurie leistų tinkamai suderinti, suderinti šeimos gyvenimą ir profesinį gyvenimą. Būtina kovoti su skurdu, su ypačiamu darbo užmokesčiu kaip tokiu nes dažnai profesinį gyvenimą ar šeiminį gyvenimą suderinti yra sunku dėl to, kad tėčiui ar mamai šeimoje tenka dirbti savaitgaliais, kad būtų galima išlaikyti šeimą. Tad štai, darbo E, laiko reguliavimas taip pat yra labai svarbus dalykas. Reikia, ko gero, mažinti darbo valandas, o net kakliai laikytis įsikibus 8 valandų darbo dienos. EMPL ir EKON komitetai turėtų padirbėti taip pat kartu. buvo konstatuota tai, kad Portugalijoje administracijos darbo laikas buvo sutrumpintas dėl. Ir, ir štai dabar po krizinė situacija šalyje Portugalijoje leidžia vėl grįžti prie įprastinio darbo grafiko. Reikia kalbėti apie tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų apsaugą, apie reikiamas išmokas, kad tos išmokos siektų 100 procentų darbo užmokesčio, e, kaip e, jas tenka imti vaiko priežiūrai. Būtina e, toliau teikti kokybiškas viešasias paslaugas, sveikatos paslaugas, kurios būtų ir taip pat taip, padaryti viską, kad būtų užtikta prieiga prie švietimo. Ačiū. Noriu pasakyti, kad laiko reglamentas pažeidžiamas, nes kiekvienas galite kalbėti po vieną minutę. Mūsų norinčių pasisakyti sąrašas yra pakankamai ilgas, juolab, kad yra ir kitų temų. Taigi, pona Koslovska. Labai ačiū, ponė pirmininką. Ponios ir ponai, pirmiausiai noriu pasveikinti pranešimo autorius, nes tema tikrai labai svarbi, labai aktuali. Nėra čia ko net kalbėti. Vėl labiau, kad egzistuoja tas konfliktas tarp šeimos, tarp privataus ir profesinio gyvenimo ir nėra ko čia slėpti aišku, komisija dangstosi subsidiarumo principų, bet aš manau, kad ši tema kur kas platesnė nei tėvystės atostogų įvedimas. Reikia kalbėti apskritai apie užimtumą darbo laiką. Tačiau šiame pranešime dėmesys skiriamas ir senėjančiai visuomeniai bei lankstumo matmeniui ne tik prižiūrint vaikus, bet taip pat ir vyresnio amžiaus mūsų piliečius, kaip užtikrinti mūsų seniorų savarankiškumą. Ta galima padaryti per technologijas, skaitmeninimą, skaitmeninės technologijos tikrai gali pagelbėti, nes galima internete uh, apsiprekinti ir taip toliau. Apie tai pranešime nėra kalbama, nes tai tarsi atskira tema, bet tai reiškia, kad mes turime išmokyti vyresnio amžiaus žmonas, kaip naudotis naujausiomis technologijomis, kad e, kišimasis, pašalinių kišimasis į jų gyvenimą būtų kaip galima mažesnis. Ačiū. Toliau žodis vicepirmininkai, poniai Savlė. Jezurieckai. Ačiū. Tikrai e, džiaugiuosi parengtų pranešimo turiniu. Lankščios e, darbo formos, jie, jos išskirtos pranešime. Dažnai girdžiu, e, kaip kritikuojamos lankščios darbo sąlygos. Bėda ta, kad daugelį ES valstybių narių tokia darbo lanksti forma nesuteikia saugumo. Bet aš manau, kad mes turime skatinti lankstesnės darbo sąlygas, nes to reikalauja pats gyvenimas. Ir tikriausiai reikėtų užtikrinti, bent jau pabandyti užtikrinti, kad vyriausybės pripažintų tokias darbo formas, o tai reikštų, kad būtų įtvirtintas saugumas, darbuotojo apsauga. Naujos darbo formos neišvengiamai atsiras Europą ir tai gali tapti rimta tų skirtingų darbo formų griūtimi net. Todėl ir parlamentas mes turime apsvarstyti, kaip padėti mūsų visuomenė. Mes negalėsime kovoti su naujomis darbo formomis. Mes nesame kažkas tokio atskiro. Parlamentas irgi yra e, sudėtinė visų vykstančių procesų dalis, todėl mes turime šios dalykus ir patys svarstyti. Ačiū. Toliau ponia Šoidrova. Ačiū, kad e, parengėte šį pranešimą. Jokių pakeitimų neteikiau ir neteiksiu. Dabar dėl pavadinimo. Aš manau, kad mes tėvai, tikrai žinome, kad mūsų privatus gyvenimas prilyksta rūpinimuisi šeima. Tarp to galima dėti lygybės ženklą. Ir labai dažnai privatumas suprantamas kaip rūpinimasis šeima. Todėl, manau, mes ir Kalbame šiandien apie darbo rinką, moterų teisės ir lygias vyrų ir moterų galimybės. Egzistuoja lygių galimybių programos, kurios numato įvairias priemonas, ne tik lankstumą dirbant, bet taip pat ir motinytės atostogas ir taip toliau. Visą tai mes labai vertiname. Tačiau šiame pranešime pasigendu vieno dalyko, būtent, kad tėvai turi turėti geresnės sąlygas prižiūrėti savo vaikus. Galų gale vaikų priežiūra yra nieko ne kitoks darbas nei visi kiti, bet dėje taip vaikų priežiūra iki šiol dar nevertinama. Darbas namuose, vaikų priežiūra neturi būti vertinami kažkaip kitaip nei kiti darbai. Aišku, reikia galvoti apie pereimą į darbo rinką po tėvystės atostogų, po motinystės atostogų ir manau, šią kryptį verta panalizuota ir suteikti jai daugiau svaros. Aš manau, kad Europos komisija kaip tik turėtų raginti vadovautis būtent tokiu požiūriu ir labai tikiu, kad bus priimtos konkrečios priemonas, prie kurių prieimimo prisidės ir šis pranešimas. Ačiū ir galiausiai ponia Het. Aš kalbu moterų teisų komiteto vardu ir pateikiau pakeitimų šiam pasiūlymui. Aš manau, matau, kaip um, lyčių lygybės klausimų svarstymas turi įtakos visai Europai. Ir mes kaip Europos parlamento nariai nešam labai didelę atsakomybę, kad darbas būtų tęsiamas ir kad lyčių lygybė būtų užtikrinta. Mūsų nuomonės labai smarkiai skiriasi, kaip moteris gali gauti vienodą poziciją su vyrais darbo rinkoje, kaip galim uždirbti pajamas, kaip galim gauti pensiją. Mes socialdemokratai manome, kad labai svarbu yra užtikrinti pusiausvyrą tarp šeimos ir darbo gyvenimo. Ir e, e turbūt e, nėra teisinga, kad mes sukuriam ne vienodas darbo sąlygas vyrams ir moterims. Mes turim labai aiškiai apibriežti lyčių lygybės perspektyvą. Jeigu suteikiam, pavyzdžiui, tėvystės atostogas, Tai nuomonės neturėtų skirtis, mes visi turėtumėm suprasti, kad turi būti mokama už tai, kad žmogus būna namuose su vaiku per trumpesnį laiką ar per ilgesnį laiką, bet būtų neteisinga, jeigu tik moteris būtų namuose ir 15 metų augintų vaikus. Mes turim labai aiškiai ir griežtai pasakyti, kad mes e, tokiu atveju priveršia moteris uždirbti paskui žemus atlyg, mažus atlyginimus. Turim galvoti apie vienodas darbo sąlygas, vienodą atlyginimą ir vienodą padėtį darbo rinkoje. Europos parlamentas neša didelę atsakomybę už tokį e, darbą. Prisiminkim statistiką. Statistika turi būti nuolat rengama, kad mes aiškiau matytumėm, kas daroma valstybėse narėse. Be to, kaip sakiau, būtina užtikrinti, kad būtų skurtas patogios darbo sąlygos ir patogus statusas visuomenėje. Mm, muchas gracias, senora. Labai ačiū, ponė Head. Dabar išklausius visų nuomonės ir turint galvoje, kad klausimas labai svarbus, susilaukęs didžiulio abiejų komiteto narių susidomėjimo. Tai rodo ir didelis pranešėjų skaičius. Todėl dabar man belieka palinkėti pranešėjoms ir šešėliniams pranešėjams a, dirbti toliau, derinant abiejų komitetų pozicijas derinant pasiūlytų pakeitimų mintis ir esu tikra, kad pranešimą 12 dieną patvirtinsime. O dabar suteiksiu žodį savo bendra pirmininkiai, kurį paskelbs apie posėdžio pabaigą. Ačiū. O mes toliau dirbsime, užimtumo komitetas turiu galvoje toliau dirbs, nes jungtinis posėdis jau baigiamas. Ir toliau bus um, užimtumo komiteto posėdis, kurį mes iš karto uh, pradedame yra programa 15 mūsų darbo tvarkės punktas ir tai yra Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos 303 straipsnio antros dalies reikalavimai Europos Sąjungos kontekste. Iš karto suteiksiu žodį Martai Stikings, kuri atstovauja pamatinių teisų agentūrai joje dirba. Prašom, ateikite pas mus, jūs galite užimti savo vietą prie manęs. Taigi, jūs turėsite galimybę trumpai pasisakyti, o diskusija jau vyks uh, po to, kai jūs pasisakysite. Taigi, prašom, panas Tikings, jums žodis.